Mes e, balsavome ir Austrijos kandidatas Harald Zogerbauer 13 e, balsų už, 4 prieš ir 6 susilaikiusius balsus gavo. Patvirtinta jo kandidatūra, o dabar periname prie kito darbo atvarkės e, punkto. Tai yra lėšų panaudojimo atominio elektrinio eksploatavimo įnatraukti naujose valstybėse narise veiksmingumas ir efektyvumas. Pirmiausiai žodis pranešėjui Marinesku. Ačiū. Mano nuomonė, pranešimas buvo tikrai įdomus. Mano supratimu, šio pranešimo esmė yra tokia. Reikia užduoti klausimą komisijai ir audito rūmoms, nes jie rengia naujus įvertinimus šiems projektams. Esmė buvo užduoti klausimus komisijai, audito rūmams ir sulaukti jų atsakymų. Tad šis pranešimas neturi tikslo sustabdyti finansavimą ar jį pratesti, ne. Tiesiog bandoma rasti atsakymus į klausimus, ar tiems projektams ir toliau reikia skirti ES pinigus, ar neverta to daryti. Taip pat svarbu išsiaiškinti, kaip iki šiol buvo leidžiami ES pinigai. Dėkoju. Dėkoju. Jeigu nėra kitų komentarų, tuomet Periname prie balsavimo dėl šio pranešimo. Ir pirmiausiai dėl pranešėjo žodinio pakeitimo galime iškart balsuoti. Dėl jo pradedame balsavimą. Baigiame. Priimta. Toliau. Devintas pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Primta. Dešimtas pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Vienuoliktas pakeitimas. Pradedame. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Dvyliktas pakeitimas. Pradedame. Baigiame. pritarėte, galbūt pirmiausia pabandykime balsuoti keldami ranką, o ne elektroniniu būdu. Dvyliktas pakeitimas tuo būdu yra priimtas. Ne, sako pirmininkas, turime dar kartą balsuoti dėl dvylikto pakeitimo. Pradame. Kas už? Prieš atsiprašau, o galbūt elektroniniu būdu balsuokime geriau. Anksčiau pasakiau atvirkščiai, bet dabar sakau, kad dėl 12 pradedam elektroniškai. Baigiame. Atmesta. 13 pradedame. Baigiame. Primta. 14 pradedame. Baigiame. Atmesta. Šis kompromisas. Pradame. Baigiame. Priimta. 5, 19 e, pakeitimas. Pradame. Baigiame. Priimta. 20 pakeitimas. Pradame. Baigiame. Priimta. 21. Pradame. Baigiame. Priimta. 22. Pradame. 23. Pradame. Baigiame. Priimta. 24. Pradame. Baigiame. Primta. Ketvirtas. Pradame. Baigiame. Primta. 28. Pradedame. Baigiame. Priimta. Penktas kompromisinis. Pradedame. Baigiame. Priimta. 31 pakeitimas. Pradame. Baigiame. Priimta. 32. Pradedame. Baigiame. Priimta. 34. Pradedame. Baigiame. Priimta. 35. Pradedame. Baigiame. Priimta. 36. Pradedame. Baigiame. Priimta. 37. Pradedame. Baigiame. Priimta. 38. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 39. Pradedame. Baigiame. Priimta. 40. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 41. Pradedame. Baigiame. Primta. 42. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 43. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 44 ir 45. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 46. Pradedame. Baigiame. Priimta. 47. Baigiame. Primta. 48. Pradedame. Baigiame. Primta. 49. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Kompromisinis šeštas pakeitimas. Pradedame. Baigiame priimta. 52 pradedame. Baigiame. Atmesta. 53 pradedame. Baigiame. Atmesta. 54 pradedame. Baigiame. Atmesta. 56. Pradedame. Baigiame. Primta. Septintas kompromisinis pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Primta. 62. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 63. Pradedame. Baigiame. Priimta. 64. Pradedame. Baigiame. Priimta. 65 pradedame. Baigiame. Priimta. 66 pradedame. Baigiame. Priimta. 67 pradedame. Baigiame. Priimta. 68. Pradedame. Baigiame. Priimta. 69. Pradedame. Baigiame. Priimta. Pirmas kompromisinis. Pradedame. Baigiame. Priimta. Antrasis kompromisinis. Pradedame. Baigiame. Priimta. Aštuntas pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Itres pakeitimas, pirmoji dalis, pradedame. Baigiame. Priimta. Itre ketvirtas pakeitimas, pradedame. Baigiame. Priimta. Šeštas pakeitimas, pradedame. Baigiame. Atmesta. Septintas itre, antroji dalis, pradedame. Baigiame. Priimta. Aštuntas, pradedame. Baigiame. Priimta. Devintas pakeitimas, pradedame. Baigiame. Atmesta. C konstatuojamoji dalis. Įtri. Pradedame. Baigiame. Priimta. Balsuojame už visą pakeistą rezoliuciją. Pradedame. Baigiame. Priimta. 23 už. Vienas susilaikęs, niekas nebalsuoja prieš. Toliau. Septintas darbo tarkis punktas. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas. kolegas Tais, pranešėjas. ES parama besivystančių šalių biudžetams ateitis. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Be jūsų turimo dokumento šeštasis darbo tvarkės klausimas ir e, to, kad e, mes parengėme nuomonę vystimosi komitetui, dar yra vienas mano parengtas dokumentas, kurį, pa, kurį išplatinau, tai Bartstas parengta nuomonė su Bartstas siūlomais pakeitimais. Kadangi nuomonės formatas yra labai ribotas ir turėjo vos 2000 ženklų išsakyti tam, ką noriu apie uh, pagalba biudžetui ir, žalia, ir nuomonė apie žalėją knygą, taigi visiškai neįmanoma parašyti geros nuomonės. Aš paraš, pateikiau septynes rekomendacijas. Jos paaiškintos kitame dokumente, kurį jums išdalinau. Taip pat susisieksiu su šešėliniais pranešėjais ir paieškosime galimybės bendrai pateikti pakeitimus, kad gal jie palaikys mano kaip pranešėjo pakeitimus. Pagalba biudžetui vystomajame pasaulyje, besivystančiame pasaulyje, kur aktuali vystomosios pagalbos problema, yra vis dažniau naudojamas instrumentas, vis plačiau e, Jis e, yra teigiamai sutinkamas. Iš principo, tai tikrai geras instrumentas pagalbos vystimosi srityje ir paisoma esminių pagalbos vystimusi principų, būtent savininko principo, gaunamosios šalies atsakomybės principą ir uh, pagerinęs santykius tarp donorų ir naudos gavėjų. Be to, tokia pagalba leidžia sumažinti transakcijų sąnaudas. Tačiau aišku, ši priemonė nėra vienintelė vystomai pagalbai ir tai nėra e, kažkokia panacėja nuo trečiai pasaulį kankinančių lygų. Trečiasis pasiūlymus mano nuomonės projekte. Jeigu su, leidžiama suteikti pagalbą biudžetui, tai intervencijos tikslas turėtų būti šalies gavėjos nacionalinės programos dalis. Negali, e, kad ta pagalba būtų teikiama nepaisant plač, platesnių tikslų. E, pagalba biudžetui turi būti papildanti, e, būti teikiama nuosekliai bei atitikti bendrus tikslus, papildyti kitų donorų teikiamą pagalbą. Negalima, kad pagalba biudžetui būtų kažkur ore pakabinta ir teikiama e, pagal keistus principus. Ir kaip žinote, esu iš Belgijos, mes palaikome aktyvius santykius su savo pusė kolonija Kongo demokratinė respublika ir kaip mes žiūrime, kaip ten funkcionuoja tas režimas ir kaip e, režimas Kabilos re režimas jau iš anksto apskaičiuoja, kiek jis gaus pagalbos biudžetui ir sako, kadangi gausime tiek ir tiek pinigų sveikatos apsaugai, tai mes tais reičiai apskritai nieko neskirsime. Negali tai būti, pagalba biudžetui negali keisti nacionalinio biudžeto lėšų, tai turi tiesiog papildyti nacionalinio biudžeto lėšas konkrečioje srityje. Ir mano nuomonė to nėra, aš pateiksiu atitinkamą pakeitimą, tai yra dėl 2A, aš e, kreipiuosi į komisiją su pasiūlymu dėl lėšų programą apimo ir biudžeto, atsiprašau, paramos biudžetui e, technologijų kūrimo srityje daugiau dėmesio skirtų e, kokybės klausimams. Personalas dirbantis su pagalba biudžetui turi turėti kitokių sugebėjimų, nei dirbantys žmonės e, kitose su biudžetu susijusios rytise, nes pagalba biudžetui reikalauja žmonių daugiau analitinių gebėjimų ir jų reikia daug daugiau negu žmonėms dirbantiems su programų ar projektų finansavimu. Ketvirtas e, punktas, o trečiasis e, pradinėme nuomonės projekte – Komisija turi suformuluoti taip pagalbą biudžetui, kad būtų įmanoma nustatyti, ar programos yra efektyvios ir ar atitinka šalies prioritetinės pajėgumų kūrimo reikmes. Toliau reikia atkreipti dėmesį, kaip yra vertinamos kalbėtojas atsiprašo ir pradeda iš naujo, taigi mes turim galime kontroliuoti e, e, tai, kaip yra panaudojamos lėšos, reikia perėti prie e, rezultatų kontrolės ir įsiaiškinti, ar lėšos duoda naudos. Toliau reikia atkreipti dėmesio į viešųjų finansų valdymo riziką, tose šalise, kur teikiama pagalba biudžetui, viešųjų finansų ir administravimo sritis yra pakankamai silpna, todėl ragino komisiją taikyti veiksmingą rizikos valdymo sistemą. Penktas A naujajame dokumente, tai čia bus pakeitimas, yra susirūpinimo išsakymas. Audito rūmai nekarta savo specialiuose ataskaitose pasisakė dėl pagalbos biudžetui ir atliko daug tyrimų, nustatyta, kad pernelik dažnai yra nekodifikuojamos klaidos ir pažeidimai teikiant pagalbą biudžetui. Ir čia dar bus papildomas 5b punktas, prašome komisiją užtikrinti, kad delegacijos, kurios šalise gavėjose stebi, kaip yra įsisavinima pagalba biudžetui, nuolat teiktų struktūruotus ir išsamius pranešimus apie tai, kaip ta pagalba įsisavinima ir pranešimus savo renktų pagal iš anksto suderintus kriterijus. Reiktų užtikrinti, kad teikiant pagalbą biudžetui būtų mm, įgyvendinami prioritetai, dėl kurių susitarta, kad tai būtų tai padaroma pagal sutartus kriterijus. Toliau šeštoji dalis raginu komisiją imtis visų būtinų priemonių siekiant kovoti su korupcija parama gaunančiose šalyse. Akivaizdu, kad kovojant su korupcija reikia užtikrinti glaudų ir nuolatinį dialogą su šių šalių vyriausybinėmis Taip pat e, reikia skirti pakankamai dėmesio konkrečių valstybių pajėgumų kūrimo reikimėms, atsak, atskaitomybės ir kovos su korupcija srityse. O septintoji dalis čia e, raginu nacionalinis parlamentus, pilietinė visuomenė ir vietos valdžios institucijas įtraukti į e, vykstančius procesus ir užtikrinti tikrąją atsakomybę už veiksmus. Ir paskutinis pakeitimas platesnėjame dokumente, tai yra 7a dalis, ten pažymiu štai ką. Teikiant oficialią pagalbą vystimuisi, ir pagal pagalbos vystimuisi taisyklės 25b straipsnis, pacituosiu angliškai, komisija turėtų nuolat vadovautis strategija, kuri būtų orientuota į tikslus ir veiksmingumo rodiklius, bei turėtų nus, aiškiai nustatyti prielaidas teikti pagalbai, bei raginti šalis partnerės kurti parlamentinius pajėgumus, sugebėjimus, e, kontroliuoti lėšų panaudojimą bei padidinti visuomenės informatumą apie tai, kaip lėšos panaudojimas. Jeigu galvosime, kad pagalba vystimusi turi būti teikiama pagal tokius kriterijus, tai akivaizdu, jog šis principas turi būti esminis ir mm, diskutuojant apie pagalbą vystimuisi. Šiuo metu pagalba vystimuisi, aš tą pabrėžiu e, pakeitime, yra teikiama tik pagal e, techninius susitikimus kriterijus pagal kotonų susitarimą. Tikrai aš manau, kad pagalba vystimasi turi būti teikiama pagal tokius pats svarius kriterijus, kriterijus kaip ir pagalba vystimuisi. Taigi aš e, teiksiu pakeitimus, kurie atspindėtų mano išsakytas mintis ir mes kartu su kitomis frakcijomis bendrai rengsime nuomonę vystimusi komitetui. Na, aišku, 2000 ženklų yra ta riba, kurios nereiktų viršyti. Kovo 21 reiks balsuoti, kodėlgi vystimusi komitetas nori pateikti baigti savo e, dokumentą nagrinėti balandžio 11-ąją, taigi tai yra, tai yra vienintelė proga pateikti savo nuomonę uh, kuri būtų gerai parengta vystimosi komitetui. Manyčiau, kad Strasbūre birželio mėnesį pranešimas bus svarstomas ir turėtų būti patvirtinamas. Ir taip pat laukiu jūsų komentarų, mėly kolegos. Norėčiau dabar suteikti žodį auditorumo atstovui, jeigu jisai nori pasisakyti. Prašom. Dėkoju. Aš nesu atsakingas už šį būtent klausimą, bet norėčiau pasakyti štai ką. Išklausiau pasiūlymus ir pakeitimo aptarimą ir aš manau, kad tai yra puikus pagrindas pagerinti nuostatą susijusią su parama biudžetui. Labai svarbu, kad būtų konkretūs kontraktai, susitarimai su valstybėmis, su jų vyriausybėmis ir su visais uh, proceso dalyviais visų šitos pagalbos teikimo metu. Aš manau, kad tie aštuoni pakeitimai yra geri. E, auditorumų atstovai gali tik sveikinti šią iniciatyvą ir tai bus tikrai pagerinimas. Dėkoju. Dėkoju. Komisija. Ačiū. Komisija taip pat labai padrasina šie siūlymai aptariamuose rytuose. Komisija pati mano, kad galima ir toliau gerinti esamą tvarką ir manau, kad tai yra taip pat jau pasakyta šiame pranešime, pavyzdžiui, vertinant uh, tinkamumą projektų, ir svarbu turėti tam tikrus kriterijus, to būdu ta teikiama pagalba bus labiau struktūruota. Komisija turi savo vertinimo tam tikras taisyklės, bet e, įnešus šios pakeitimus jos taptų dar nuseklesnės, dar geresnės. Uh, Ir aš manau, kad mūsų mintis yra nukreiptos tą pačią kryptim. Komisija visada mm, nu, siekia rezultatų, ypač šioje srityje. Yra, aišku, tam tikrų iššūkių dėl vienų ar kitų problemų pasitaikančių atskiruose šalyse, tačiau pagalbos teikimas turi gerėti ir aš manau, kad e, reikia siekti, kad rezultatai būtų vis patikimesni, o pagalbos teikimas patikimesnis. Kai dėl koordinavimo tarp valstybių narių, tai irgi sritis yra labai svarbi. Komisija nori bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, tas bendradarbiavimas vyksta. Biudžeto e, teikiant biudžeto parmą veiksmai turi būti koordinuojami su valstybėmis narimis. Komisija rengia savo poziciją ir šis komponentas taip pat atsispindės ten. Dėkuoju. Ačiū. Ar norėtų pasakyti kas nors iš kolegų? Bartai, prašau. Na, jeigu niekas nenori pasisakyti, pereinam prie septinto darbo tvarkės klausimo. Tai yra 2009 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas, agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė. Žodis kolegai Stavrakakis. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. mes, manyčiau, galėtume aptarti visus šios klausimus kartu. Mūsų diskusijos uh, ap, dėl 2009 metų biudžeto įvykdymo, kaip tai vykdė agentūros, yra svarbus klausimas ir aš sakyčiau, kad agentūros nuveikė didžiulį darbą, atneždamos didelės pridėtinės vertės ES kaip tokiai. Tuo pat metu Europos parlamentas ir mūsų komitetas turi užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai yra vartojami skaidriai, tinkamai ir efektyviai. Ir jeigu e, padarom išvadą, kad kažkas veikia ne taip, kaip turėtų, turime aiškiai pasakyti, kas yra ne taip ir turime paprašyti padėti ištaisyti. Pradėkime nuo bendros apžvalgos, kur yra, kaip jau sakiau, išdėstyta agentūrų ir bendrų įmonių bendra apžvalga, jų veikimo bendra apžvalga. Kaip ir galima buvo tikėtis, pranešime ypatingas dėmesys skiriamas klausimams susijusiems su finansų valdymu ir e, bendrų veiksmų įgyvendinimui e, Biudžeto vykdymas taip pat buvo vienas iš svarbiausių aspektų. Mes turime pripažinti, kad programų daugiametiškumas yra tam tikras iššūkis, kalbant apie programų kasmetinį atnaujinimą. Antra, manėm, matėme, kad agentūroms kyla sunkumų susijusių su grinųjų pinigų srautų valdymu. Trečia, E, viešųjų pirkimų srityje taip pat iškilo tam tikrų iššūkių, svarbu, kada neturi sustiprintų vidaus kontrolę, siekiant užtikrinti, kad viešieji pirkimai ir jų procedūros buvo tinkamai taikomi. Buvo pastebėta tam tikrų silpnų vietų susijusių e, su stambiųjų pagalbos gavėjų kontrolę. Pasirenkant personalą taip pat iškilę sunkumų ir e, tinkamai parinktas personalas labai svarbu dėl to, kad nekiltų procesų skaidrumui jokių problemų. Aš jau sakiau, labai svarbu, kad būtų galima visiškai užtikrinti e, darbuotojų ir ekspertų visišką nepriklausomybę. Nes ir, ir svarbu, kad egzistuotų kontrolės, kontrolės procesas užtikrinti šitiems dalykams. Aš kviešiau auditorumus pradėti aiškę analizę susijusią su valdymo padėtimi. E, svarbu išaiškinti pagal penki, e, apie tai kalbama apie 15 pranešimo e, punktė, svarbu, kad nebūtų jokių interesų konfliktų, jų turbūt išvengiama. Agentyr, agentūros, visos agentūros turi atitikti esamus reikalavimus. E, tie pranešimai, atitinkami pranešimai šis klausimais turi būti teikiami auditorumams. Jeigu buvo imtasi veiksmų, taip pat turi būti aiškiai ataskaita pateikta apie tai, ko buvo imtasi ir kokie buvo pati rezultatai. Pavyzdžiui, Frontexas turėtų imtis aiškių veiksmų ir to, to, to pavyzdžiui, turėtų siekti kitos agentūros. Kai dėl metinių ataskaitų Norėčiau pasakyti, kad turėtų egzistuoti standartizuota tam tokių tikrą tų metinių ataskaitų formą, jie turėtų pateikti atskiri generaliniai direktoratai, reikėtų apimti e, pačią agentūrų ir bendrų įmonių veiklą, iškylančius iššūkius, klausimus susijusius su personalu, formavimu, jo valdymu ir panašiai nes ta standartizuota forma gali padėti susidaryti geresnį vaizdą apie tai, kokia situacija yra susiklošiusi agentūrose. Ir paskutinis dalykas. Norėčiau pasakyti, kad daugiametė darbų programa yra labai svarbus dokumentas tam, kad būtų galima tinkamiau organizuoti veiklą. Tam, tai padeda taip pat geriau įvertinti riziką ir padeda tinkamiau koordinacijos darbą atlikti ir siekti užsiprieštų tikslų. Jeigu pereitume prie agentūrų ir bendrų įmonių kontrolės, jūs turite gavę dokumento projektą, aš manyčiau, kad mes turėtume patvirtinti e, visų, išskyrus trijų, vaistų agentūros, CEPOL, policijos koledžio ir dar vienos agentūros, kurių net, net nesiūlyčiau tvirtinti tinkamo biudžeto įvykdymo. Euratomas, pavyzdžiui, savo e, irgi darbus yra ne visai tinkamai atlikęs. Aš siūlyčiau kol kas atidėti biudžeto įmo patvirtimą joms trims. Kai dėl cepol. Nedaug kas lieka be pridurti. Manau, kad dabar mes jau žinome, kad ši agentūra jau žino, kad mes atidėjome dviejų klausimų svarstymą mūsų ankstesnėme posėdėje dėl jos. Vaisto agentūra. Kaip galite pamatyti mano pranešimo projekte, čia tebėra daug problemų dėl viešųjų pirkimo, dėl valdymo, dėl rizikos valdymo, dėl ekspertų nepriklausomumo, dėl personalo įdarbinimo ir panašiai. Visa tai yra išdėstyta pirmojoje ir antrojoje mano pranešimo dalyse. Bendrai kalbant, vaistų agentūra yra gerai veikianti agentūra, gerai organizuota agentūra, tačiau šios svarbos agentūra turi veikti taip, kad būtumėm tikri, kad ji taiko teisingas procedūras ir jie tai daro efektyviai. Norėčiau pasinaudoti e, progą ir paraginti e, kompetentingus asmenys atkreipti dėmesį į šios agentūros problemas, kad būtų užtikrintas ekspertų nepriklausomumas, e, personalo dirbančių šioje agentūroje nepriklausomumas ir panašiai. Kaip jau sakiau, turime, turime būti tikri dėl to, kad vyktų tinkamas bendradarbiavimas tarp agentūrų vidaus audito tarnybų ir kitų kompetentingų struktūrų. Aš apie tai galbūt dešimtojo savo pranešimo dalyje, Euratomas. Čia situacija yra visiškai skirtinga. Agentūra turbūt finansiškai nepriklausoma, tačiau taip nėra. Europos komisija e, rūpinasi viskuo. Nuo 58 metų ši agentūra egzistuoja, o 2008-aisiais pasikeitė jos statusas ir jinai tapo tokio statuso, kokio yra dabar. Norėčiau kreiptis į poną Ušie, jis yra audito rūmų narys, tad norėčiau jį paprašyti informuoti mus apie Euratomo padėtį. Ir norėčiau kreiptis taip pat ir į šios agentūros vadovą, kad mums pakomentuotų, kokia yra susiklošiusi padėtis ir kokių sprendimų galima būtų imtis padėčiai ištaisyti. Dabar dėl bendrų įmonių. Mm, Čia mes turime pripažinti, jog jos dar yra ankstyvoje savo vystimosi stadijoje ir problemų tebėra. Audito rūmai turi parengę tam tikras taisyklės. Galima nuo tos pradinės fazės vystytis agentūroms toliau ir didesnių problemų šioje srityje nėra. Dėkuoju uždėmesi. Dėkoju. Jūs apžvelgėte e, darbo tarkis punktus nuo 7 e, iki 34. O dabar žodis kolegai. Kolega Hebrandė, ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponui Stavrakakiu už parengtą, parengtus pranešimus. Aš e, tikrai pritariu jo išsakytoms mintims, bet neišvengiamai norėsiu šį bei tą pridurti. Pirmiausia, noriu pažymėti, kad pastaraisiais metais regėjome milžinišką agentūrų skaičiaus augimą ir pačių agentūrų išsiputimą. Tai sukėlė daug problemų. Uh, ir kaip e, pažymė pranešėjas, tie vadinami carry over, e, lėšų perkelimai iš vienamnarių metų į kitus ir e, aviacijos agentūra 80 procentų savo biudžeto perkelia iš 90 metus, ne, negirdėti dalykai dedasi. Tikrai jau mūsų niekas nebeturėtų stebinti. Bendrai agentūros vis plačiau kritikuojamos ir netgi geros agentūros, kaip Europos aplinkos agentūra, ponas Tavarakakis pabrėžė jos nuopelnus, e, vis labiau nukenčia nuo prasto agentūrų darbo ir plačios agentūrų kritikos. Septynios agentūros e, daugiausia užsima duomenų rinkimu, dirba penkis iš 130 žmonių, 120 milijonų bendras, e, milijonų bendras biudžetas, taigi ar visos jos yra mm, nepriklausomos agentūros, o gal jas būtų galima apjungti? Manyčiau, kad tarp institucinė darbo grupė, kurioje dirba ir šio komiteto nariai, turėtų daugiau pagalvoti apie agentūrų problematiką. Manyčiau, darbo grupiai reiktų daugiau informacijos šią temą ir reiktų jai kritiškai pažiūrėti į esamą agentūrų skaičių, ar jų visų reikia. Suprantu, kad šiais metais audito rūmai pateiks ataskaitą apie agentūrų darbo veiklos efektyvumą, labai nekantrauju jo sulaukti. Sėpal dar viena problema. Ir mm, problemos jau velgas iš praeitų metų, taigi situacija nestebina. Praėjusiu metu rezoliucijoje mes paraginome komisiją paieškoti galimybės, kad Sepola perimt, į save priim, perimtų Europolas. Sepol kaip nepriklausomos agentūros veikla tikrai bejotina ir gal ji turėtų tapti Europolo dalimi. Pritariu e, ponui Stavrakakiai dėl Europos vaistų agentūros ir man kelia abejonių ekspertų nepriklausomybė. Ši agentūra dirba labai jautrioje srityje. Iš ties turime vadovautis prielaidomis, kad ten priimami sprendimai yra savarankiški ir nepriklausomi. Taigi m, būtų įdomu sužinoti jūsų reakciją. Ačiū, ponas Hatsimarkakis. Dėkui, ponė pirmininkė, ačiū, ponės Tavrakakis Norėčiau atkreipti dėmesį, kad pastaraisiais met, mėnesiais ponės Stavrakakis e, susitelkė ties e, ekspertų nepriklausomybės problema. Pavyzdžiui, EFSA atveju. Taigi Europos maisto saugos agentūra EFSA susilaukė kritikos, bet ji nėra pagrista kaip uh, Europos maisto agentūros atveju, taigi priežiūros tarybos nariai atstovauja tam tikrus interesus, bet toje taryboje yra e, būtent suinteresuotųjų pusių atstovai, o emėjos atveju turėtų dirbti taryboje nepriklausomi ekspertai, tačiau jų Europos rinkoje nepavyko surasti, kaip numanau, taigi e, farmacininko atstovai atsidūrė dėl to pozicijoje, kur gali nulemti vaistų patvirtinimą ar nepatvirtinimą. Taip pat noriu paklausti apskritai apie visas agentūras, kaip yra ten su priežiūros tarybos ekspertų ar narių nepriklausomybė. Reiktų, kad komisija pateiktų aiškesnės taisyklės. Pavyzdys e, iš Tomas Lundgren, EMEA vadovo karjeros. Jis dešimt metų kūrė šią agentūrą ir neleido jos sugriauti. Tačiau dabar be perinamojo laikotarpio, be laikotarpio, kurio reiktų naujoms veikloms įsisavinti, buvo griebtas jautis už ragų ir nėra to pereinamojo laikotarpio, emėja atveju, kaip yra buvusių komisarų atvejais. Reiktų komisijai atkreipti dėmesį, kad panašių taisyklių reikia, o jų dabar nėra. Todėl ponus Stavrakakis pranešimai puikiai proga paraginti komisiją peržiūrėti visas uh, taisyklės peržiūrėti visus suinteresuotojų pusių atstovus ir kur yra interesų konfliktai, juos pašalinti. Ačiū. Kolegė Makovei, dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu pritarti kolegų vertinimams ir išsakytiems pagėdavimams dėl agentūrų vertinimo. Labai trumpai norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie mano supratimu yra svarbus, apie jūs turėtume pamastyti. Kalbant apie visas agentūras, norėčiau pasakyti, kad labai svarbu, kad būtų užtikrintas jų biudžetų skaidrumas. Biudžetai jų turėtų būti vieši, skelbiami tinklalapius, reikia taip pat kaip ir sutartis ir informacija apie išlaidas, pajamas ir šių agentūrų veiklą. Personalas. Na, tai neturėtų būti slapti dalykai. E, personalas turėtų turėti galimybę e, judėti tarp atskirų agentūrų arba ateiti dirbti iš privataus sektoriaus tą pačią sritį. Bet visą tai, apie visą tai turėtų būti teikiama vieša informacija. Apie tai aš jau kalbėjau su komisijos atstovais. E, uždaviau netgi klausimą komisijai, bet atsakymo negavau iki šiol šį klausimą. Tai nėra konfidenciali informacija. Čia duome, su duomenų apsauga nieko nėra bendro. Lygiai taip pat jie turės būti traktuojami tiesmenys kaip tie, kurie dirba viešos institucijose. Kai dėl agentūrų valdymo. Turėtume pagalvoti apie bendrą valdybą. Turime valdybas atskiroms agentūroms Ten yra atstovų iš septynių valstybių narių ir kartais tų valdybų narių skaičius yra didesnis negu bendras agentūrų darbuotojų skaičius. Manyčiau, kad būtų verta turėti vieną bendrą valdybą, kuo daugiau agentūrų kurių darbas yra susijęs. Pavyzdžiui, teismų sritis, policijos sritis ar, ar tokios sritis galėtų būti apjungiamos ir galėtų turėti bendrą valdybą. Tai padėtų geriau koordinuoti darbus, geriau juos planuoti, geriau koordinuoti veiklą vienose ar kitose specifinėse srityse. Kalbant apie CEPAL, apie policijos koledžą. Nekartosiu to, kas buvo pasakyta, tik norėčiau pabrėžti, kad sutinku su tuo, kad reikia atidėti biudžeto vykdymo patvirtinimą šiai agentūrai ir noriu dar kartą pasakyti, kad 2007 metais 41,5 procentų siekia lėšų perkėlimas, 2009 43 procentus. Na, Tai yra iš tikrųjų didžiuliai skaičiai. Ir tai kartojasi jau ilgą laiką. Na ir tuomet, aišku, gali kilti klausimų dėl to, reikia didinti šios agentūros finansavimą ar ne. Norėčiau pasakyti dar ir paskutinę pastabą. Norėčiau iškelti Europolo ir CEPOL sujungimo klausimą. Jis jau buvo iškeltas ir komisija yra teigiamai atsiliepus apie šią iniciatyvą, tačiau e, parlamentas atmetė šį siūlymą. E, norėčiau dar kartą grįžti prie šių diskusijų, manyčiau galime pateikti pakeitimus ir tą klausimą tinkamai išspręsti. CEPOL ir Europol vykdo vienas kitą papildančią veiklą. Svarbi, svarbiausia idėja yra, kad Cepolas ir Europolas būtų sujungti. Tai padėtų sumažinti kaštus jų veikimo ir manyčiau, kad policijos mokymui tai suteiktų papildomos pridėtinės vertės, kadangi dabar vis tiek yra kreipiamasi į Europolą atskirais atvejais, kuris ir teikia tuos aukštesnio lygio mokymus. Na, Aišku, e, tai yra dar diskusija dėl to, jums reikia toms organus susijungti ar ne. Aš manau, kad tai padėtų daug ką išspręsti, skaitant biudžeto klausimus, kurie yra tikrai labai svarbus. Biudžetas ir valdymo klausimai čia yra svarbiausia ir jie būtų išspręsti. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti kolegą už puikiai atliktą darbą, rengdamas pranešimą dėl agentūrų biudžeto vykdymo patvirtinimo. Noriu padėkoti už viską, ką sužinojome komitete, kai dėl CEPOL. Norėčiau pasakyti dvi pastabėlės, jos nėra labai reikšmingos. Norėčiau pateikti pakeitimus, kurie tikrai yra nedidukai. 2009 metų biudžeto vykdymo patvirtinime negaliu sutikti su to, kad būtų sveikinamas direktorius už tai, ką jis atliko. 2010 metais. Aš siūlyčiau kaip tik pateikti pakeitimų, sakant, kad pranešėjas apie 2009 metus yra išsakę savo pastabas, bet sveikinimus siūlyčiau atsisakyti. Nes aš tų sveikinimus, manau, esant šiek tiek ne vietoj. 19 dalyje tai yra pasakyta, kad sveikinama e, koledžo iniciatyva E, pateikti vertinančiai agentūrai e, pranešimą ir taip toliau. Ten yra šiek tiek e, mokoma CEPOL pavyzdžių kitos agentūros. Aš manau, kad nereikėtų čia minėti šitų dalykų. Nes čia bandoma kažkaip mokyti skaidrumo kitas agentūras CEPOL pavyzdžių. Man tai atrodo netinkamas pasisakymas. Jo labiau, kai matom, kaip elgėsi 2000 7-8-9 cepo. Nu, tai tikrai menka pastaba. Na, o šiemet vaistų agentūros problema. Kasgi ten įvyko? Lyginant su praeitų metų biudžeto vykdymo patvirtinimu, e, kai nekalbėjo apie e, auditorumai apie konf, interesų konfliktus, į kuriuos buvo įsivėlę ekspertai ir personalas, šiemet matome, kad situacija yra kitokia. Gavome vidaus audito struktūrų pranešimą ir na, buvo paminėta, kad mes. Uh, manau, kad biudžeto kontrolės komiteto nariai turėtų gauti šiuos pranešimus. Nesuprantu, kodėl gavome tik audito rūmų pranešimą. Ir kasmet ta situacija kartojasi. Mes, tarp kitko, šiemet gavome pranešimą apie vaistų agentūrą ir priešingai negu anksčiau mes gavome daug daug informacijos. Vidaus audito tarnyba mums pateikė šiek tiek originaliais būdais šią pranešimą, tokiais įdomiais kanalais, tačiau mes jį gavome, tai yra puiku. Ir šiemet mes supratom, kad yra dėja didžiulių skaidrumo problemų kalbant apie atskirus ekspertus ir personalo narius dirbančių šioje agentūroje. Na, nenoriu pasakyti, kad yra kažkokia speciali gradacija e, susijusi su taisyklių taikymu. Nenoriu sakyti, kad yra kažkokio nesažiningumo atveju. Tačiau šį beitą tenka konstatuoti vis dėlto. Tenka konstatuoti, kad kalbam apie klausimus susijusius su visuomenės sveikata. Ir tai yra daug aktualesni klausimai negu nesažiningumo atvejai. Pavyzdžiui, matėme konkrečių atvejų e, Prancūzijoje, mediator vaistų atvejai, servijai e, laboratorija dar vakar nacionalinė asimlėjoje turėjo pripažinti, kad problema egzistuoja. 38 žmonės mirė vartoja vaistą pavadinimu mediator. E, Kai kas 98 metais jau kreipėsi į vaistų agentūrą, prašė tyrimo. E, du šios agentūros ekspertai atliko tyrimą, vienas italas, kitas prancūzas ir regisi, po to niekas nebuvo tęsiama. Tyrimas tas nebebuvo tęsiamas, tad man kyla legalus klausimas, tai kam reikalinga tokia agentūra? ką galima pasakyti apie personalo ar ekspertų nepriklausomybę? O gal egzistuoja vis tik tai e, nepriklausomybės ekspertų klausimas? Servijai laboratorijos gaminami vaistai, kai kuriuose valstybėse narėse šie vaistai buvo uždrausti, tačiau problema tebe išlieka. Vaistų agentūros problema tebe išlieka. Interesų konflikto problema tebe išlieka. E, nebuvo laikomasi taisyklių, tai matyti iš vidaus audito struktūrų ataskaitos. Aš pritariu Jums, gerbiamas kolega, ir siūlylau taip pat atidėti biudžeto vykdymo patvirtinimą šiai agentūrai. Ir netgi siūlyčiau eiti dar toliau. Siūlyčiau, kad būtų atliktas tyrimas, kad būtų išklausomas direktorius, vadovas šios agentūros. Aš ilgenai apie CEPOL sakiau, labai dažnai visa kaltė suverčiama vadovams tų agentūrų. Tuo tarpu valdyboje pasiskiriama savo pernelik daug veiksmų laisvės. E, ten atsakomybės niekas jokios paprastai neprisima. neprisima. Aš manau, kad situacija turėtų keistis ir manau, kad na, turiu kreiptis jūs, kad, būtų, kad situacija pajudėtų šiandien. Ačiū, ponė Českova. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš e, gana vėlai paprašiau žodžio Daug kalbėtojų jau pasakė tai, ką aš norėjau pasakyti. Bet e, vis dėlto pateiksiu keletą komentarų dėl bendrų projektų ir bendrų įmonių didėjančio skaičiaus, nes, man atrodo, tai svarbus dalykas, aš teikiu tam nemažai svarbos nuo to laiko, kai tapau parlamento nare. Tad e, dabartinė padėtis dėl agentūrų skaičiaus ir dėl, dėl tų agentūrų veikimo. Agentūrų yra turbūt per daug. Aš manau, kad e, Europos piliečiams visos šitos e, struktūros netrodo pakankamai skaidrios. Būtent todėl aš manau, kad turėtume geriau vertinti šitų agentūrų veiklą ir kelti klausimą, ar tos agentūros yra tikrai būtinos, ar negalima tam tikrais atvejais e, kai kurias iš tų agentūrų sujungti su kitomis agentūromis. Aš manau, kad tikrai yra tokių agentūrų, kurios, e, kurių buvimas nėra labai tikslingas Europos Sąjungoje. Aišku, tai ne tiesiogiai susijęs su mūsų diskusijomis dėl biudžeto patvirtinimo, tačiau aš manau, kad vis dėlto šitais klausimais irgi turime diskutuoti ir turime imtis veiksmų šito klausimo. Kai kurie prieš tai kalbėjo kolegos visiškai teisingai pabrėžė šį aspektą. Todėl aš norėčiau pasiūlyti, jog šiame pranešime mes e, įrašytume, kad e, agentūrų skaičius turi būti racionalizuojamas. Bendras agentūrų skaičius ir racionalizuota taip pat šitų agentūrų veikla. Dėkuoju. Panas Galer. Ačiū, ponė pirmininkė mėly kolegos, iškart ačiū ponui Stavrakakis už puikų darbą. Pabrėšiu, kad jo vertinimus ir pasiūlymus galiu palaikyti. Tačiau štai kas man kelia e, susirūpinimą, būtent tas vienpusiškumas, e, kuris e, matomas diskutuojant apie agentūras. Agentūra buvo sukurta, kiekviena buvo sukurta dėl tam tikrų priežasčių ir tų priežasčių gali būti įvairiausių. Bet tai be abejo, kad galima viską tobulinti, tačiau kai sakoma, kad agentūrų yra per daug, bet nepateikiama argumentų, kodėlgi jų yra per daug, kokios yra perteklinės ir ką darys, e, kas perims panaikintų agentūrų funkcijas. Manyčiau, kad diskusijų kokybė mūsų komitete stipriai išauktų, jeigu išsamei išnagrinėtumėme audito rūmų eksperto ataskaitas apie kiekvienos agentūros veiklą ir tuomet galvotumėme, kaip tobulinti situaciją. Aišku, Galima bendrai diskutuoti, ką viena agentūra gali ar negali daryti, ką turėtų daryti, ko neturėtų, kiek apskritai agentūrų reikia, tačiau tą turime daryti informuotai ir nereiktų užbėgti už akių busimai auditorumų ataskaitai. Ir prisiminkime, kad praėjusiais metais panašiai diskusijos apie agentūras vyko ir diskusijos apie agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimą išvirsta į konstatavimą, kad tų agentūrų yra per daug ir reikia išsiaiškinti, ar jų reikia. Aš pritarsiu, kad agentūrų yra per daug, jeigu išsiaiškinsiu, kad jos e, vykdo perteklinės funkcijas. Taigi reikia pradėti namą nuo pamatų statyti. Toliau atsakomybės klausimas. Ir Aš tikrai nenorėčiau pamiršti valstybių narių atsakomybės. CEPOL problema. Ji nėra nauja. Tempėsi klausimas ir niekaip neišsprendžiamas. Problema susiję, susijusi su tuo, kad valdančioje taryba, sudaryta iš 27 valstybių norėjo atstovų, nedaro, ko privalėtų. Ir Prisiminkime, koks džiūgavimas kyla valstybėje narėje, kai jį laimi kovą dėl agentūros būstinės, tačiau po to iškart pamiršta tą agentūrą. Taigi, kurgi valstybių narių atsakomybė už agentūrų veiklą ir administracinės veiklos, veiklos priežiūrą? Dėkui, ponas Taisus. Ačiū, ponė pirmininkė, kaip ponė Matiu sakė ir kaip e, pranešėjas sakė, pritariu tam, kas buvo išsakyta. Ačiū ponui Stavrakakis už puikius pranešimus, ačiū už tai, kad pritarėte e, mūsų frakcijos pasiūlymams, dėkui už jūsų iškeltas mintis. Norėčiau pakomentuoti ponios Matijo mintis. Ji e, pasakė daug tiesos, iš ties kartu su koordinatoriais ir su pranešėju turėtumėme pagalvoti, ar nereiktų atidėti biudžeto vykdymo patvirtinimo vaisto agentūrai, tačiau turime susitarti dėl to, kaip elgsimės. Klausimas būtų vienas iš būdų parodyti, kad mums ši tema labai aktuali. Taigi, ponios Matijo pasiūlymams pritariu Trečia, pritariu tam, ką išsakė ponas Gaja. Iš ties turėtumėme patirinėti, kaipgi biudžeto įvykdymo patvirtinimas siejasi su agentūrų veiklos tikslingumu ir būtinumu. Kiek reikia tų agentūrų, ką jos daro, ar reikia to, ką jos daro, gal jas galime apjungti, ar reikia naujų agentūrų. Manau, tokios diskusijos būtų esminės. Ir tikrai gaila, kad apie agentūras mes prabilme tik tuomet, kai diskutuome apie jų biudžeto įvykdymo patvirtinimus. Ačiū. Dėkuoju. Dabar turėtume išklausyti auditorumo atstovo nuomonę auditorumo nario pono Ošyje nuomonę. Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kreipiuosi į visus šio komiteto narius, mums tikrai didelė garbė šiandien čia dalyvauti posėdėje ir atsakyti į klausimus, kuriuos iškėlė pranešėjas ponas Vrakakis e, ir e, kiti komiteto nariai. Pirmiausia, Noriu padėkoti ponui Stavrakakis už atliktą darbą, už tai, kad jis parengė tiek daug biudžeto vykdymo pranešimo. E, ponas Lietudės ir visai kitų kolegų, ponas Menardį, Hatim ir kiti, e, taip pat atliko didžiulį darbą rengiant šios pratešimus. Prieš devynis mėnesius pradėjau dirbti auditorų rūmose, atsak, esu atsakingas už reguliavimo agentūras, e, E, aš mačiau jau nuo Liepos mėnesio, kad Europos parlamentas domisi agentūrų veiklą ir aišku, agentūro darbas turi stiprėti, turi gerėti, e, turi jų darbo sąnaudos atitikti atliekamų darbų kokybę, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų naudojami tinkamai. Jums leidus, ponė pirmininkė, norėčiau pakomentuoti e, tai, ką minėjo ponas Tavrakakis savo dokumente ir pasisakymė. Norėčiau priminti, kad Europos parlamentas 2008 e, metų prašydamas ataskaitos prašė informacijos apie agentūras ir prieš porą mėnesių, ponė pirmininkė, gruodžio mėnesį e, komitetas pateikė prašymą auditorumos pateikti ataskaitą dėl agentūrų išlaidų. E, mes parengėme e, specialų pranešimą, kur kaip tik ir minime, apie, kalbame apie išlaidas. Ten yra išdėlės atsakomai pono Stavrakakio klausimus. E, darbas vyko birželio mėnesį ir rudenį dokumentas buvo paskelbtas. Europos parlamento delegacija dalyvavo darbinėme susitikime vakar. Ten buvo kalbama apie tai, koks darbas buvo atliktas ir tai, kokiu rezultatu buvo pasiekta rengiant šį pranešimą. Manau, kad audito rūmų prašymas ir jų atsakymas aiškiai rodo, kad biudžeto kontrolės komitetas ir audito rūmai puikiai bendradarbiauja tarpusavyje. Ir čia mes matome, kad ES Ir, ir tai mums padėjo geriau išsiaiškinti, kaip yra leidžiami mokesčių mokėtų pinigai agentūroms finansuoti. Pirmiausia, keltą žodžių dėl CEPAL ir paskui dėl interesų konfliktų kitose agentūrose. Kaip jūs žinote, audito rūmų pirmininkų yra teigiami e, visi e, klausimai, jis teikia atsakymus. E, mes tada kaip auditorumai sulaukia prašymą, turime atlikti tyrimą ir Aš tikiuosi, kad mano kolegos auditorumuose pozityviai atsako į visus klausimus. Aš negaliu kalbėti apie visą darbo apriepti, bet aš manau, kad kolegos sulaukia prašymo atlikti tyrimus, juos atlieka puikiai. Mes, kaip jau sakiau, atsakėme jums pateiktus klausimus dėl praeitų metų agentūrų darbo. Pone pirmininkė, ponas Tavrakakis kėlė klausimą dėl Euratom ir tikimo agentūrų. Pone pirminkė, norėčiau pasakyti, kad Euratomas yra labai svarbi agentūra, kontroliuoja gamybą, tiekimą ir urano e, panaudojimą, jo importą, eksportą ir panašiai. Tai yra agentūra sukurta remiantis tam tikrais teisės aktais, ES sutartimi. Tai yra specialaus tipo agentūra, komisija atsakinga už tos struktūros kontrolę. E, E, komisija dalyvauja priimant sprendimus, jis skiria tos agentūros e, personalą ir vadovus. Pastaraisiais metais e, agentūra turėjo tam tikrų išlaidų, bet dėl išlaidų irgi sprendžia Europos komisija. Tai yra tokia įdomi situacija, ponė pirmininkė. Sąskaitos yra išaldytos seniai ir nuo 2007 metų ši agentūra neturi savo biudžeto. Labai nedaug sandorių įvyko nuo tada, kadangi savo biudžeto apskritai agentūra neturi. E, tebe egzistuoja ES teisės aktai, kurie numato tokią situaciją. 200 tūkstančių eurų tiek, 200 tūkstančių pabrėžų eurų yra biudžetas ir Europ, Europos, Sąjungos, Europos komisija teikia tam tikrą finansavimą personalui finansuoti. Auditorumuose mes kalbėjome apie šią agentūrą ir siūlome, siūlėme tam tikrus pakeitimus, susijusius su įstatų pakeitimu direktorius. Aš manyčiau, turėtų atnau, atnaujinti komitetą. Tai būtų nedidelis pasikeitimas ir aš manau, kad tai būtų teisiškai protingas sprendimas. Kai dėl Euratomo galėtume daryti išvadą, kad ta agentūra yra veikianti sklandžiai, tvarkingai. Ponas Tavrakakis jau minėjo, kad su finansavimu problemų ten didesnių nekyla, todėl pačią situaciją reikėtų sutvarkyti tinkamai. Ir mes didesnių pastabų dėl šios agentūros neturime savo pranešime. Labai trumpai norėčiau pakomentuoti kai kurių kolegų pasisakymus, jūsų komiteto narių pasisakymus. Dėl kaštų e, kolegų išsakytas e, pranešime pastabas. Jūsų kolegos pateikė tam tikrus siūlymus. Ten yra kalbama apie efektyvumą pirmiausia agentūrų ir apie išlaidų tinkamą panaudojimą, apie geresnę valdyseną ir išlaidų tinkamą tvarkymą. Biudžeto kontrolės komitetas taip pat iškėlė tam tikras mintis dėl interesų konflikto ir kovos su šiuo reiškiniu. Ko, ponas uh, Hatsimakakis taip pat pateikė pastabų dėl to, kaip reikėtų vengti šių interesų konfliktų. Aš manau, kad mes gavome nemažai informacijos iš šio pranešimo ir bus galima ieškoti sutarimų, kaip situaciją spręsti, ponė pirmininkė. Galbūt jūs ar pats, ar kolegos turėtų papildomų klausimų. Na, o kol kas, tuo ir baigiu pasakymą, dėkodamas Jums uždėmesi. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, trumpai išsakysiu keletą minčių. Žinote, kad E, tarp įmonių ir bendru, bendrų įmonių ir agentūrų at, yra kompetencijos paskirstytos ir tikslinės, sudėtinės ir principinės kompetencijos e, bendrų įmonių yra visiškai kitokios nei agentūrų pastaraisiais e, pastarosius tris metus, atsiprašiau, dirbu bendrųjų įmonių auditų srityje. Kitais metais ponas Balko sėdintis šalia bus e, narys atsakingas už bendrasias įmonės. Taip pat pridurčiau, kad ponas Stavrakakis e, pranešimų autorius parengė puikų pagrindą jums, jums su diskusijoms ir galimybei patvirtinti bendrųjų įmonių biudžeto įvykdymą. Tiesiog norėčiau paminėti vieną klausimą iš pono Stavrakakio pasisakymo. Jis kalbėjo apie sunkumus, kurie e, paprastai e, būdingi veiklą pradedančioms įmonėms ir atitinkamai bendrosioms įmonėms. Kitaip sakant, biudžetai neįvykdomi kaip turėti ir asignavimai mokėjimams nėra išnaudojami. Tai yra susiję su bendrųjų įmonių daugiamečiais projektais ir tam tikrais objektyviais vėlavimais. Na, pavyzdys pradiniams problemoms bendrosios įmonės nesugebėjusi savinti biudžeto, e, tuomet, kai jos veikla pradėjo devintaisiais metais. Mes vis daugiau patirties sukaupėme dėl jų laukiančių uždavinių, dėl bendrųjų įmonių valdymo. Tai turėtų tikėtina esamas problemas stipriai sumažinti. Taip pat atkreipkime dėmesį į kai kuriuos e, netitikimo dalykėlius. Pavyzdžiui, bendrosios įmonės, jeigu nebūtina nesivadovauja e, Europos bendryjų finansinių reglamentų. Šiandien problemų mažiau, prieš keletą minučių susipažinau su dokumentu, kad švaraus dangaus bendroji įmonė įvykdys tas priemonės, kaip siūlo ponas Balko. Šiaip ar taip problemų yra, bet bendrosios įmonės juda teisinga kryptimi ir jų sumažės. Žodis Euratomo direktoriui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, jog auditorumų nario pasisakymas visiškai atspindi ir Euratomo poziciją. Kitaip sakant, e, teisinės nuostatos įstatai turi atitikti realybę arba realybė turi būti pritaikyta prie įstatų. Iš tikrųjų, kai kurioms agentūroms dabar yra kritinis laikotarpis. Kalbant apie Euratomą, tai būtent toks atvejs ir yra. Ir mūsų sektoriuje labai svarbus dalykas yra nediskriminavimas šito klausimo vyko nesibaigiančios e, diskusijos ir dėl naftos, ir dėl kitų energijos rušių, dėl saugaus tiekimo. Na, o kalbant apie brandolinę energetiką, nediskriminavimo principas yra vienas iš esminių dalykų mūsų agentūroje. Toliau, e, reguliarus tiekimas. Tai reiškia saugus tiekimas, užtikrintas tiekimas. Ir e, dabartinėje situacijoje tai yra be galo svarbu. Žinome, kas vyksta artimuosiuose rytuose. Ir galiu užtikrinti, jog branduolinės energetikos srityje mes užtikrinam 30 procentų elektros gamybą. Ir turint omenyje tokį e, atsakomybės lygį, tai iš tikrųjų atspindi tinkamą viešųjų pinigų panaudojimą. Tarpo finansavimas yra tik tai 200 tūkstančių eurų per metus, o atsakomybė labai didelė. Jeigu mes galėtume tą patį daryti su nafta ar, ar, ar su dujomis, tai situacija būtų visai kitokia. Yra konsultacinis komitetas, į kurį įeina valstybių narių atstovai. Vienas iš pagrindinių energetikos politikos tikslų yra kalbėti vienu balsu. Pone pirmininkė, brandolinės e, energetikos srityje ES be jokios abejonės aš visiškai gerbiu valstybių narių kompetenciją ir būtent jos gali nuspręsti, kokias energijos rušis naudoti, Lisabono sutartis tai numato, tačiau e, konsultacinė, per, per mūsų konsultacinį komitetą e, agentūros mes kalbame vienu balsu ir tai yra e, bendrijos energetinės politikos archetipas jau. O tai e, tuo pačiu yra ir mūsų agentūros kompetencijos rytis. Aš puikiai suprantu, kita vertus, parlamento poziciją Ir suprantu, kad turint omenyje agentūrų skaičių, turi būti siekiama didesnio skaidrumo. 2005 metais po e, auditorumų rekomendacijų mums pradėtas taikyti atskiras finansinis e, reglamentas. Ir galų gale mes atsidūrėme tokioje padėtyje, kuomet Europos parlamentas e, atsisakė to finansinio reglamento ir ir tuomet situacija mums pasikeitė. Jeigu mes užtikrinam 30 procentų elektros e, energijos gamybą, tai yra pakankamai daug ir be mūsų net nebūtų galbūt ir šviesos čia, šitame pastate. Todėl tren generalinio direktorato ir energijos generalinio e, direktorato pozicija mūsų atžvilgiu. Aišku, Mes turim taip pat atsižvelgti į audito e, rūmų nuomonę. Bet, e, kaip aš jums sakiau, e, realybė dabar netitinka to, kas yra popieriuje įstatuose. Ir jeigu mes norime pakeisti tos įstatus, mes turime daryti tai per taryba, tuo tarpu tai bus labai sunku ir tikrai gali būti nemažai sunkumų, kurių jau buvo iškylę peržiūrint įstatą 2007 metais. Tačiau aš manau, kad tie pinigai, kurie yra skiriami, kitoms agentūroms milijonai eurų yra skiriami, tuo tarpu mums 200 tūkstančių eurų, tai e, jeigu su 200 tūkstančių būtų įmanoma užtikrinti nulatinį ir saugų tiekimą e, dujų sektoriuje ar naftos sektoriuje, tai būtų iš tikrai be galo geras dalykas. Dėkoju. Dabar vaistų agentūros direktoriui žodis. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Stavrakakis, ponė, gerbėmi parlamentarai. Ačiū už tai, kad pakvietėte ir kad dar kartą po sausio 25-osios galiu pasisakyti dėl pranešimų ir ataskaitų, kurios dėl mūsų agentūros pateikė parlamentas ir audito rūmai. E, nepamirškime, kad praėjo jau 15 metų ir nuomonės dėl to, kaip turėtume dirbti, išsiskiria. Taigi, į ką atkreiptas buvo dėmesys samdymas, lėšų perkelimas, užduočių paskirstimas bei be abejo interesų konfliktų problema agentūroje. Tikrai teisingai buvo pažymėta, e, jog samdymo e, praktika yra nebepriekaištų, trūkumai ištaisyti nuo to laiko, e, darbuotojams apribuota prieiga prie jautrios medžiagos, tas buvo nuspręsta dar 9 metais, ekspertų duomenų bazė e, buvo baigta formuoti, o komisijos vidaus auditas pateikė 9 metais savo rekomendacijos, jos įgyvendintos, produktų patikrinimo procedūros buvo pagerintos ir efektyvus sąnaudų panaudojimas yra nuo 10 metų stipriau kontroliuojamas. Aišku, mes turime e, ginti mums paskirtą biudžetą, mes e, dirbame e, Britanijoje, ten yra svaras ir kadangi mes e, biudžetą išleidžiame e, svarais, gauname eurais, tai e, valiutų sviravimai daro mums didelį neigiamą įtaką. Aišku, kritika yra pagrįsta ir mes e, atsižvelgėme į ją tiek į naujausią išsakytą kritiką, tiek vidinio audito 8 metais išsakytą kritiką Nemažai trūkumų jau išdas, ištaisyta dėl lėšų perkelimo, kas šįryt buvo pakritikuota. Turėčiau paaiškinti situaciją. Ši problema susijusi su ypatinga vaistų agentūros darbo specifika. Jeigu gauname e, užduoti iš farmacinės įmonės, tai turime paklausimą išnagrinėti per septynerius mėnesius, tai daug trumpiau negu valstybių narių e, praktika, net iki 12 metų užtrukdavo, taigi per tuos septynerius metus mes privalome prašymą išnagrinėti, o jeigu komitetai turi konkrečių klausimų e, įmoniai, tai e, tas terminas stabdomas ir kol tie klausimai neišsaiškinami, niekas toliau nevyksta. Visą tai gali už trukti net metus ar pusantrų. Taigi, kai e, įmonė e, pateikia aprašymą, jį moka, kai gauna atsakymą, taip pat sumoka. Ir 50 procentų tų lėšų, kurias gauname iš įmonių, grįžta į valstybės, į bendrijos biudžetą kitoms išlaidoms finansuoti. Taigi e, paskutinis ketvirtis E, yra mėnesiai, kuomet mes surenkame mokesčius už e, darbus, atliksin, at, kuriuos atliksime kitais metais. Tai ką reiškia? E, tenka perkelti lėšas į kitus metus. Panašiai dirba ir oro saugos aviacijos agentūra, ji patikrina, ar mm, kaž, konkretus lėktuvo modelis yra e, saugus, gauna pinigų, bet darbai dažnai nusikelia į kitus metus. Šis darbo principas yra mūsų realybė, nes darbai vyksta visus metus nenutrūkstamai. Taigi, auditorumams neprimtina, kad toks e, perkelimas, perkelimų procentas yra didelis, Tai reiškia, kad mes tas lėšas e, arba galima pereiti, arba gražinti komisijai, bet kokiu atveju pralaimime. Būtent e, nenorėdami prarasti lėšų, mes apsisprendžiame perkelti lėšas. Aišku, tikimės čia audito rūmų supratingumo. Taigi tiek dėl lėšų perkelimo. Bet kokiu atveju mums ta situacija nenaudinga, kaip jau minėjau. Toliau viešieji pirkimai. Pritariu išsakytai kritikai iš pranešėjo pusės. Klaidų padaryta, pasiteisinimo nėra. Mes procedūras pagerinome, sukūrėme papildomas kontrolės reikalavimus, o dabar žmonės tiesiog turi viską įgyvendinti. Kitas aspektas, tai sakyčiau, likusi orlaidė finanso reglamente sutartims, dėl kurių tiesiogiai susidarama būtent paslaugų sutartis ar kitokios sutartis, e, dėl kurių reikia dėrėtis tiesiogiai, nes nėra rinkos šioje srityje ir mes bandome e, sukurti rinką. Tokia procedūra reikalinga, jeigu norime sukurti duomenų bazę ir ją neišvengiamai turės prižiūrėti bei kurti viena firma. Dešimtmetį, kol dirbu agentūroje, susidėrėjome su firmomis dėl tiesiog palankių, pakankamai palankių sąlygų, tačiau pastarosius dviejus metus kažkoks genijus kabutėse uh, atkreipė dėmesį, kad tiesioginių sutarčių sektorėje turime vadovautis bendrosiamis viešųjų pirkimo taisyklėmis. Na, aš nežinau, ar tikrai taip turi būti. Pasakysiu, kad jeigu mes tiesiogai susidėrėjome dėl sutarties, tuomet turi, sakome, firmai. E, mes susidėrėjome, Dabar uždėkite, už, į voką sudėkite mm, dėrybinį rezultatą, ant spaudotą voką, dar geriau du vokus, atsiųskite juos mums, nes mes turime vadovautis papildomis procedūromis. Komitetas, specialus suburtas, turės atplėšti vokus patikrins, ar viskas yra pagal taisyklės ir apsispręsime dėl to, iš kokio tiekėjo pirksime e, paslaugas. Tai yra beprasmiška, nes tiekėjas yra vienintelis. Tikrai kalbama apie biurokratijos mažinimą, bet e, siūlomos procedūros primena Kafkos romanus ir turėtumėme ateityje į tokias aplinkybės atsižvelgti. Toliau etiniai klausimai. Agentūra ypatinga dėmesį, gal net didesnį nei kitos agentūros, e, kreipia dėmesį į kon, interesų konfliktus ir jų išvengimą tiek darbuotojams, tiek nepriklausomiems ekspertams, tiek nacionaliniams ekspertams yra aišku, buvusiam darbuotojam galioja tam tikras etikos kodeksas. Pabrėšiu, kad etikos kodeksas egzistavo visuomet, visuomet buvo kovojamas agentūroje su interesų konfliktu. Buvo nustatyta, kad kartais kodeksas buvo pažeistas. Na, nuo to pernelyg nenukentėjo agentūra, bet pažeidimų būta. Taigi, etikos kodeksas yra paremtas savanorišku, e, savanoriškomis deklaracijomis. Kiekvienoje agentūroje kiekvienas darbuotojas turi pareikšti ar turi interesų konflikto, ar neturi. Mes neturime policijos, mes neturime saugumo, kuris galėtų patikrinti, ar pateikti duomenys yra teisingi. Anksčiau to nebuvo numatyta, jeigu norima keisti, reiktų politikų patarimų, ką reiks daryti kiekvienu atveju. 27 valstybėse narėse išsiaiškinti jų siūlomų ekspertų uh, pateiktą informaciją. Tai reiškia, kad atsisakymo pasitikėjimo principo. Toliau. E, interesų konflikto išvengimo taisyklės yra e, sugriežtinamos. Pasakysiu, kad mūsų administracinė taryba turi patvirtinti sugriežtintas taisyklės, o ne visos valstybės narės administracinėje taryboje pritarė tokių taisyklių sugriežtinimui. Kodėlgi? Kai kuriuose šalyse e, yra politiškai siekiama, jog pramonė ir mokslas glaudžiai bendradarbiauja. Ir jeigu mes paklausime mokslininkų, ar jie gali galite atvykti pas mus kaip nepriklausomas ekspertas, jis sako, be problemų, bet prieš keletą metų aš e, dirbau vienoje ar kitoje e, farmacijos firmoje ir parengiau kažkokį ten tyrimą. Taigi e, nėra viskas juoda ir balta, spalvų paletė tikrai didelė. Be abejo, kur pavyko sugriežtinome, personalui taisyklės sugriežtintos ir sugriežtinti reikalavimai kiekvienam, kas nori kelti koją į agentūrą. Galiausiai mediatorių klausimas. Be abejo, susilaukėme kritikos dėl mediatorių ir dėl čia potencialių interesų konfliktų. Pasakysiu, kad agentūra graštai laikėsi visų galiojančių taisyklių. Mes dažnai kalbame apie vaistų pavadinimus, kurie yra nacionaliniai ir jau tik 15 metų egzistuoja naujos taisyklės e, žmonėms skirtiems vaistams ir veterinariniams vaistams. Mes buvome priremti prie sienos 26 nacionalinės institucijos, kurios labai savim pasitikėjo, ir yra pasiryžęs neleisti mums kištis į jų veiklos sritį. Taigi, mes susidurime su subsidiarumo principu. Prašau užsimti europiniais reikalais ir nekišti nosies į nacionalinius reikalus. Irgi 98 99 metais ta, nacionalin, tas nacionalinis išdidumas, atsiprašau, buvo daug stipresnis ir ryškesnis. Agentūra neturėjo jokios galimybės įsikišti į tai, kaip nacionaliniu lygiu vyksta produktų kon, vaistų kontrolė. Toliau, ką daryti su etikos kodekso taikymu personalo nariams, e, personalui, kurie palieka darbą agentūroje. Čia taisyklės pakankamai neaiškios, bet yra darbo taisyklės personalui ir 16 straipsnis nustato, kad darbuotojai turi paisyti etikos kodekso bei informuoti apie tai, kokios veiklos imasi palikę agentūrą. Tas ir vyksta, pateikiama iš pradžių bendras paaiškinimas, po to išsamus. Tokiais atvejais, kai kažkas neaišku, mes sušaukėme pagal 16 straipsnį jungtinį komitetą, jis posėdžiauja šią savaitę, bei kovo 17 per administracinės tarybos posėdį bus aptariami ma aptariamos iškilusios problemos, aišku, nenori užbėgti už akių sprendimui, bet agentūra greičiausiai, kaip ir komisija, imsis tam tikrų priemonių, bet reikia palaukti, kol baigsis reikalingos procedūros. Taigi baigiu savo pasisakymą, noriu pabrėžti, kad nebuvo padarytas nei intelektinės, nei materialinės žalos. Auditoriai patvirtino, kad mūsų finansinės sąskaitos yra tvarkoje, todėl paragintumėme e, komitetą pritarti mūsų biudžeto įvykdymui. Ačiū. Ir Galiausiai žodis pranešėjai ponai Savrakakis. Aš visiškai pritariu tam, ką sakė ponas Tas, ką tik tai mes šį klausimą nagrinėjome šį rytą ir reikėtų pagilinti šį aspektą. Aš taip pat siūlau, kad per kitą mūsų posėdį šis klausimas būtų įrašytas į darbo tvarkę. Ir tuo būdu galėsime aptarti įvairius aspektus, kuriuos minėjom šį rytą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš Norėčiau padėkoti kolegoms už komentarus ir už labai konstruktyvius pastebėjimus diskusijų metu. Dėkuoju taip pat audito rūmų atstovams. Ponas Ušėja pateikė labai naudingos informacijos. Jisai pasakė, jog bus parengtos ataskaitos, jos bus labai naudingos mūsų komitetui užtikrinant e, šių e, institucijų priežiūrą per e, ateinančias dienas. Mes nagrinėsim visus šitus aspektus ir klausimus ir aš tuo labai džiaugiuosi. Na ir kol kas turbūt nieko daugiau negaliu pridurti. Šie klausimai bus aptarti mūsų komitete. Tiek vienoje diskusijoje dėl biudžeto patvirtinimo mes e, galime kas kart pabrėžti tam tikrus e, aspektus. Ir kaip sakė kai kurie kolegos, tokios diskusijos tikslas yra skaidrumo užtikrinimas, patvirtinant e, biudžeto vykdymą. Dėkoju. Norėjau pasakyti, jog Pakeitimų pateikimo terminas kovo 8 diena 12 valanda. O dabar bus e, politinių frakcijų koordinatorių e, posėdis, todėl e, visų kitų kolegų noriu paprašyti išeiti iš salės.